Bien. Bien, mesdames et messieurs, je déclare ouverte. Ponius ir ponai, skelbiu posėdį pradėtą. Aš vadovauju jam e, mūsų išeinančiosios pirmininkės e, prašymu ir Taip, be to buvau vicepirmininkas, čia vertimui yra numatytos visos kalbos išskyrus maltiečių, tačiau manau, kad maltiečių atstovų mūsų tarpe nėra. Siūlau, e, norėčiau pasveikinti visus transporto komiteto naujus narius, su kuriais dirbsime per ateinančius penkis metus ir žinoma senuosius narius, su kuriais labai malonu vėl susitikti. Mūsų posėdžio tikslas yra pirm, vadovybės ir biuro rinkimas, pirmininko ir keturių vicepirmininkų. E, viskas vyks pagal tvarką. Pirmiausia, pirmininko rinkimai, kuris mane pakeis ir, už, e, ir toliau tęs darbą renkant vicepirmininkus. Pagal reglamentą konstatuoju, kad kvorumas yra, maksimum žmonių turime, kiek gali susirinkti. Aš man na, turiu pasakyti, kad kai kurie tikrieji nariai nedalyvauja dėl tam tikrų priežasčių, bet juos pavaduoja pavaduojantieji nariai. Duosiu, pateiksiu jums sąrašą, kad įsitikinčiau, jog nėra jokio pasipriešinimo. Pone Lukaševska, EPP narė, e, yra pakeista pono Franka Štakovski, Karima daly bus pakeista nuo žaliųjų Diana Dowlings, Trimets, ponė Trimets keičiama ponio, pono Daniel Freund, ponas Marko Kampomeconi keičiamas pono Roman Hayden, Tomeš Bolneda bus pakeistas pono Ančel Zambatski, Žuao Ferrera pakeista Ansofi, pakeistas Ansofi Peltie, Anna Sofi Konečna pakeista e, daly, o neprisijungusiųjų vardų e, daly pakeista James Wells. Jeigu nėra jokių pastabų, jeigu niekas nesipriešina, tuomet galime pradėti balsuoti. Pasitikrinkite kad visi turite savo balsavimo korteles, nebūtinai balsuosime elektroniniu būdu, tačiau vis tik tais reikalui esant, kad galėtumėte tą kortelę panaudoti, kad negaištumėme laiko. Taigi, dabar e, išvardinsiu, kokie yra kandidatai. Kas yra kandidatai? žaliųjų frakcijos vardu Karima Deli siūlau pirmininkę. Ar yra daugiau kandidatų? Daugiau kandidatų nėra. Norėčiau paklausti ponios Deli, ar ji e, sutinka būti kandidate. Ponas Vikie, brangus kolegos, aš labai mielai sutinku būti jūsų kandidate. Ačiū poniai Deli Mes turime tokį, tokį paprotį, kadangi daugiau kandidatų nėra, siūlau išrinkti plojimais, pasveikinti plojimais išrinktąją mūsų pirmininkę. Madame la Présidente, je vous invite à siéger et je vous cède la place. Siūlau užimti vietą pirmininkaujančiosios, pirmininkaujančiojo ponė pirmininkė. Brangus kolegos, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Rikė, jis ne tik pirmininkas, e, e, e, parlamentaras, jis mano vicepirmininkas buvo du su pusę metų, bet be to tai yra draugas ir ekspertas šiame transporto komitete. Norėčiau padėkoti už darbą buvusiems nariams per keletą pastarųjų metų ir norėčiau pasveikinti uh, naujas narės ir naujus narius šiame komitete. Aš didžiuojuosi, kad jūs padarėte šį pasirinkimą ir kad mane vėl paskyrėte pirmininkę, išrinkote moterį, jauną, jūs pasiunčiate labai stiprų signalą piliečiams, Europos piliečiams. Aš niekada nebūčiau pagalvojusi, kad vėl tapsiu šio komiteto pirmininkė, tokio svarbaus komiteto pirmininkė. Todėl man labai didelė garbė ir e, suprantu man tenkančią atsakomybę. E, mes kartu atremsime šią, šį iššūkį, jaunimo iššūkį Prieš keletą mėnesių parlamente gavome šitą iššūkį ir mes turime imtis atsakomybės, veikti greitai, padaryti taip, kad su klimato kaida, kaita ir su aplinkos sauga susijęs svarbus klausimai būtų priimti rimtai. Transporto klausimai E, tarša, e, klimato kaitą sukeliančios dujos e, be transporto liekantys žmonės, nes jie negali prie jo prieiti arba tai yra per brangu. Taigi problemų daug ir manau, kad jūs ne vien tik tais žiūrėsite, bet ir veiksite. Jūs padarysite taip, kad piliečiams būtų lengviau keliauti, E, kas jie bebūtų, kad būtų piliečiai, kad piliečiai priimtų naują gyvenimo būdą, kad e, gyventų klestinčioje visuomenėje mūsų tokia misija. Aš būsiu visų narių pirmininkė, mano biuro durys visada atviros. Aš norėčiau dabar peržvelgti į, sek, pažvelgti į sekretoriatą, kreiptis į sekretoriatą. Jūs ne biurokratai, jūs ekspertai, tarnaujantis parlamentarams, taigi jūs taip pat mūsų ramščiai šiame komitete. Europos projektui visų reikia, iššūkiai dideli, mobilumo paketą reikia iki galo sutvarkyti. Jau du metus mes dėrėjomės ir dabar. Taip, ponė Marinės, kur reikės jį užbaigti ir galite tikrai pasikliauti manimi, nes turiu labai užsibrėžusi aukštų ambicijų diskutuoti su taryba ir su komisija. E, tikiuosi, kad veiksite taip pat dinamiškai kaip ir praeitoje kadencijoje. Jūs e, ko gero jau supratote, kad reikia mažinti, e, kad reikia mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskirimą į atmosferą, spręsti įvairias taršos problemas, nesaugumo problemas. E, spręsti uostų problemas reikia E, dirbti su naujomis technologijomis, su skaitmeninėmis technologijomis ir dabar vėl reikia e, stabdyti socialinį dempingą, e, kurti socialinę Europą. Ir dar norėčiau pabaigti vienu svarbiu dalyku. Šis komitetas yra piliečiams atsiveriančios duris, todėl mes Vėlgi kviesimės reguliariai piliečius, kad atvyktų su mumis padiskutuoti. Mes esame novacinis komitetas, kalbame apie mobilumą, bet taip pat kalbėsime ir apie su etika susijusius dalykus. Aš kaip pirmininkė įsipareigoju, kaip ir jūs, kaip ir visi pranešėjai, pasirašyti hartiją dėl e, interesų konflikto kai jūs būsite pranešėjai, tai yra labai svarbus momentas, labai svarbu, kad viskas būtų aišku. Šis komitetas yra skaidrus, dar kartą žiūriu į poną Marinesku. Nepiktnaudžiausių e, vystydamas santykius su komitetu, e, su, su komisija ir su taryba, tačiau vis tik tais būsiu atkakli, E, transporto komitetas tampa labai svarbiu, svarbiausiu parlamente, dirbant su visais klausimais, tai bus tikras ramstis tokiose srityse, kurioms reikia pasitempti ir e, kuriuose reikia vykdyti tokius projektus, kurių įgyvendinimo tikisi iš mūsų piliečiai. Taigi pradedame dirbti tuoj pat ir renkame biurą ilgai nelaukusi, aš labai greitai perskaitysiu, kas įeina į biuro sudėtį. Taigi mes pradedame pirmiausia nuo to, kad noriu paklausti, ar yra kandidatų į pirmo vicepirmininko postą. Ponui Liberatskijui žodis, prašau. Dėkuoju. Dėkuoju, gerbiama Karima. Sveikiname išrinkus jūs pirmininkę ir patvirtinus jūsų kandidatūrą plojimais, mums tai yra puikia žinia. Ir matome, kad bus ir toliau užtikrinta darbų tasa. Kalbant apie neigiamą transporto poveikį, norėčiau pasiūlyti žmogų, kuris E, išmano transportą kaip verslą, transportą kaip e, sritį, kuri didina mūsų ekonomikos konkurencingumą ir užtikrina gyvenimo kokybę. Norėčiau pirmojo vicepirmininko postą pasiūlyti kolegą iš socialdemokratų frakcijos, iš Švedijos, Johan Danielson. Jis yra profesinių sąjungų atstovas, jis rūpinosi darbo vietų kokybę, e, sektoriaus, kur dirba milijonai žmonių. E, tie žmonės ten dirba, uždirba pinigus savo šeimoms ir jį, mm, jį būtent ir siūlau socialdemokratų frakcijos vardu. Išlan Oichelį taip pat siūlau. E, jis labiau yra orientuotas į verslą, turi daug patirties ir e, tuo būdu mes užkiname gerą geografinį e, balansą. Johan Danielsen ir Ištvan Oichel. Dvi pavardės pasiūliau. Dėkuoju, sako pirmininkė. Ar yra kitų kandidatūrų? Pone Danielson, ar sutinkate būti kandidatu? Gerbėmi kolegos, man malonu e, sutikti būti kandidatu. Ačiū, ponė Danielson. Jeigu nėra kitų kandidatų, e, siūlau patvirtinti plojimais šią kandidatūrą. Vous pouvez venir me rejoindre en tant que premier Jūs esate dabar jau pirmasis vicepirmininkas, kviečiu prisijungti prie mūsų prezidiume. Tęsime. Antrasis vicepirmininkas. Ar yra kandidatūrų? Pone Marinesku, žodis jums. Pone pirmininkė. Siūlau EPP frakcijos vardu. Pona Sven Šulce. Ar yra kitų kandidatūrų? Ne. Pone Šulciu, ar norite būti kandidatu? Pone pirmininkė, aš dėkoju savo frakcijai, kad kelia mane, o šiandieną nėra nieko geresnio nei būti kandidatu, todėl mielai priimu parodytą pasitikėjimą ir kandidatuoju. Siūlau patvirtinti plojimais pono Šulce kandidatūrą. Šaunau, jūs būsite antrasis vicepirmininkas. Prašom prisijungti prie mūsų prezidiume. Teskime toliau. Ar yra kandidatų į trečio vicepirmininko postą? Prašom, ponė Lipiratski. Aš jau pasiūliau. Išsen Veicherich. Aš ir toliau lieku prie savo siūlymo. Ir aš manau, kad tą kandidatūrą irgi galėtume iš karto patvirtinti plojimais. Ačiū. Pirmininkė, jeigu nėra kitų kandidatų, noriu paklausti pono Ulrijai. Ar jūs sutinkate būti kandidatu ir užimti trečiojo vicepirmininko pareigas? Dėkoju, kolegos. Man labai malonu būti nominuotam ir mm, dirbsiu e, transporto komiteto visai šeimai artimiausius metus. Kadangi nėra kitų kandidatų, sako pirmininkė, patvirtinkime plojimais šią kandidatūrą, kviečiu jūs prisijungti prie mūsų prezidiume. Pour le quatrième vice-président. Ketvirtasis vicepirmininkas. Ar yra kandidatūrų kokių nors? Prašom. Dėkoju. Aldi frakcijos vardu, ID frakcijos vardu tiksliau norėčiau pasiūlyti. Pone Liušautui, ji galėtų būti kandidatė užimti ketvirto vicepirmininko pareigas. Ar yra kitų kandidatūrų? Prašau. Dėkoju. Sveikiname jūs išrinkę pirmininkės postą norėčiau pasiūlyti rinių koordinatorę. Koordinatorių Jean-Christophe. Vaitkan į ketvirto vicepirmininko pareigas. Dėl ketvirto vicepirmininko pareigų sulaukime dviejų kandidatūrų, ponė Liušotui ir ponas Otins. Atleiskite, sako pirmininkė, šiek tiek susipainiojau. Jūsų dabar frakcija nebesvaidinaldė, vadinasi kitaip. Ar visi sutinkame su tuo, kad turime du kandidatus, taip? Taip. Prašom. ID frakcija. Aš norėčiau pasakyti, kad priešingai visoms mandagumo ir demokratijos taisyklėms mes matome, kad vyksta tikras maskaradas – Dėl to šiandien mūsų frakcijai gali nutikti taip, kad mes neturėsime valdyboje jokio posto. Noriu pasakyti, kad pagal vidaus darbo tvarkos taisyklės ir aš nesugalau tą reglamentą, yra pasakyta, kad mažumoms turi būti tinkamai atstovaujama, tokios yra pareigos parlamente, prievolė. Ir ši antra kandidatūra E, atrodo bus atmesta mūsų kaip smulkesnės frakcijos. E, man tai atrodo skandalinga situacija. Kreipiuosi į kolegas, kad būtų šita neteisybė ištaisyta ir kad būtų balsuojama už poną Liušontį. Ačiū, ponia Olivijai. Sako pirmininkė. Aš nemanau, kad kas nors komitete turi teisę dabar duoti mums visiems čia demokratijos pamokas. Turime du kandidatus, visi gali būti, kiekvienas gali būti kandidatu ar šiame komitete visi sutinka su tuo faktu, kad bus balsuojama dėl abiejų kandidatų. Sutarėm, taip? Taigi pradedame elektroninį balsavimą. Pone Liušotu ir ponas Ožin, kur jūs? Pone Liušotu, ar jūs sutinkate būti kandidatė? Taip, e, atsakymas gali būti taip arba ne. Ačiū visoms. ID e, visiems kolegoms ir aš labai nuolankiai priimu galimybę būti kandidate. Pone Otins, kur jūs? Čia, žodžius jums, ar sutinkate būti kandidatu? Pone pirmininkė, man bus garbė dirbti ketvirtuoju vicepirmininku šiame komitete, tad sutinku būti kandidatas. Abu kandidatai pasakė sutinkantis būti kandidatais, balsusime elektroniniu būdu. Ar visi turime korteles? Jeigu taip, pradėsime balsavimą. At, iš pradžių atliekame balsavimo bandymą. Jeigu esate patenkinti šio komiteto darbu, paspauskite žalią mygtuką. Jeigu nepatenkinti, paspauskite raudoną. Vyksta balsavimo bandymas. žalias, jeigu jūs visko patenkinti, jeigu visko nepatenkinti, tai raudoną mygtuką spauskite. Baigėme valsuoti. 40 <laughs> super patenkintų kolegų pareiškė savo nuomonę. Du nežino patenkinti jį ar ne. Taigi dabar procedūra bus tokia išrinkti ketvirtą vicepirmininką. Žalia švieselė, žalias mygtukas. Reiškia, jūs balsuoti už ponelio Šantį raudoną mygtuką spaustami balsuojate už poną Otins. Sutarėm? Žalias, žalias mygtukas, panelį Šantė, balsuojate už ją, raudonas mygtukas, jūs balsuojate už poną Otins. Ar visi supratom? Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom balsuoti? EPP vienu balsuotojų yra per daug. Nekaip, nekaip čia pradėjote. Vienu nariu iš EPP yra per daug. Baigiame balsuoti. 31 kolega bal. Kolega balsavo už poną Otens, 16 už poną Rešotą. Pone Otens, jūs esate išrinktas ketvirtojų vicepirmininku. Ateikite prie prezidiumo stalo. Gerbiami kolegos. Susitiksime labai tiksliai kitą posėdį, o jis vyks Liepo 24 dieną 9 val. ryte. Kviečiu visus būti punktualius. O paskui koordinatoriai tik tai rinksis į posėdį kitą savaitę. Liepos 19 dieną. Jeigu kitų pastabų nėra, gerbiami kolegos, posėdį baigiame. Ačiū.